56 darbo tvarkos taisyklių straipsnį aš priemiau sprendimą e, taikyti sankcijas parlamentarams Korvin Mikė ir Buanano dėl to, kad jie trikdė e, e, Liepos 7 ir rugsėjo 8 bei e, spalio 6 ir 7 dienos posėdžių e, tvarką. Ir e, ta sankcija bus tokia, kad jiem e, bus nemokami dienpinigiai 10 dienų ir taip pat e, bus yra suspenduota visa jų e, kaip parlamento narių veikla 10 dienų. Mano sprendimas e, tiems parlamentarams buvo paskelbtas praėjusią savaitę. Ponas Korvin Mikė ir ponas Buonano pagal darbo tvarkos taisyklių 167 straipsnį pateikė vidinį skundą dėl šito mano sprendimo. E, parlamento biuras šiandien vakare svarstys šituos du skundus. E, procedūrinė tvarka tai reiškia, kad e, prezidiumas gali panaikinti mano sprendimą arba jį patvirtinti. E, mes, kai tik bus priimtas e, parlamento biuro sprendimas, iš karto paskelbsime parlamentarams. Ir tas sprendimas iš karto įsigalios, kai tik bus paskelbtas. Ar norite pasisakyti šią temą? Ar kitą temą? Kita tema. Gerai, tai tuomet vėliau, gerai?